Good morning, good morning, we'll start our... Labas rytas, kolegos, pradėsime posėdį. Ir pirmiausia, turime patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu nėra jokių pakeitimų, tai tuomet laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Antrasis darbo tvarkės punktas yra pirmininkės pranešimai ir koordinatorių pranešimai. Balandžio 25 dieną koordinatoriai nusprendė parengti savo iniciatyvą pranešimą dėl lyties aspekto integravimo į Europos, Europos parlamente. Angelika Mlinar iš Alde frakcijos bus atsakinga už to parengimą. Kitas pranešimas savo iniciatyva - lygybė tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje 2016. 2017 metais. Šis pranešimas buvo skirtas socialdemokratų frakcijai parengti teisėkuros nuomonę, MPL komitetų nuomoniai. Dėl darbo e, biuro įkūrimo. Tai pranešimas skirtas žaliųjų frakcijai parengti poziciją, pakeitimų formą dėl teisėkuros pranešimų lybė komitetui, dėl e, tapatybės kortelių ES ir kitų dokumentų išduotamų ES piliečiams ir jų šeimų nariams saugumo kad būtų galima geriau užtikrinti laisvo judėjimo teisės, pranešimas skirtas parengti Alde frakcijai, parengti nuomonę savo, pranešimui savo iniciatyvą AFET komitetui, e, e, pranešimas skirtas parengti socialdemokratų frakcijai, parengti nuomonę savo inicijuojamam pranešimui Ekon komitetui dėl Europos semestro, dėl ekonominių politikų koordinavimo. Kol 19 e, metų ekonomikos augimo apžvalga, pranešimą rengs socialdemokratai, parengti žodinį klausimą su rezoliucija e, dėl moterų teisių ir lygių galimybių pažeidimo e, Europos Sąjungoje, GUE frakcija šį pranešimą, parengti pranešimą dėl situacijos ir moterų teisių, moterų turinčių negalę. APP frakcija rengs šį pranešimą Su MPL komitetu bus dirbama, ten bus rengiamas pranešimas sava iniciatyva, bus dirbama prie uh, privataus ir darbinio gyvenimo geresnės pusiausviros. Buvo pakeisti kai kurie aspektai. Kitas darbo tarkis klausimas - posėdžių protokolų tvirtinimas vasario 19-20 dienos ir kovo 8 dienos. Jeigu jokių komentarų neišgirsime, protokolus laikysime patvirtintais. Dabar ketvirtasis darbo atvarkės klausimas, pereisime prie elektroninio balsavimo. Kolegos, jūs tikiuosi turite savo balsavimo korteles ir balsuosime iš karto. Ketvirtasis darbo atvarkės klausimas - situacija Vengrijoje pagal Europos parlamento 2017 m. už 17 dienos rezoliuciją. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 44 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 47 pakeitimas. Tai yra pradėčiaužnis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 57 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 58 už, prieš susilaikė patvirtinta. 7 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 65 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 67 už prieš susilaikė patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 8 kompromisas, už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeš, 70 už prieš susilaikė atmesta. Už prieš susilaikė patvirtinta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt šeštas už, prieš, susilaikė, atmesta. 79 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė panašias už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 87 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 92 už prieš susilaikė patvirtinta. 95 už prieš susilaikė patvirtinta. 96 už prieš susilaikė patvirtinta. 93-94 identiški už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už, prieš susilaikė atmesta. Šeštas už, prieš susilaikė atmesta. Kompromisas pirmasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė. Turim pasitikrinti. Pradėkime balsuoti. Ir baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 9 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Dviejų, iš dviejų dalių už pirmąją balsumą kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 23. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 24. Už, prieš susilaikė patvirtinta. 26. Už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis už, prieš susilaikė Patvirtinta. Ir antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname Marija Noifum pranešėja. Sveikiname šešėlinius pranešėjus. Ačiū visiems už darbą. Penktasis darbo tvarkis klausimas. FAM komiteto prioritetų ataskaitos santrauka. Pirmasis paragrafas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias už, <clears throat> prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, <clears throat> susilaikė, patvirtinta. Penktas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis penktojo už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis paragrafas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas paragrafas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis paragrafas pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Troji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta prieš susilaikė patvirtinta, 11 paragrafas už, prieš susilaikė patvirtinta, 12 paragrafas su žodiniu pakeitimu, pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Ačiū visiems balsavusiems.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 Was... Šeštas darbo atvarkės klausimas. Tėvų ir prižiūrinčių. Tėvų ir prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Agnieška Skoslovskarajevič yra pranešėja, svarstysime pakeitimus. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai, poniai Rajevič. Prašau. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Šanovni e, paistvo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Labai džiaugiuosi, kad galiu e, aptarti šį svarbų projektą. Tikiuosi, kad iš to projekto atsiras toks dalykas kaip vaiko priežiūros atostogos e, apmokamos ir gerai apmokamos mamoms ir tėvams turintiems vaikų. Noriu padėkoti pirmiausia visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems, kurie įsitraukė iš šio projekto rengimą. Jūsų daug, jūsų įsitraukimas buvo tikrai reikšmingas. Iš to išplaukė didelė pakeitimų gausa. Norėčiau priminti, kad MPL komitetas čia vaidina esminį vaidmenį rengiant šį teisėkuros projektą, direktyvą tiksliau. Tai yra Europos komisijos direktyva, o mes kaip moterų reikalų komitetas siūlome nuomonę. 480 ir dar daugiau pakeitimų buvo pateikta, tai rodo, kad ši nuomonė sukelia didžiulį susidomėjimą. Tai yra viso labo tik nuomonė, tačiau šis skaičius rodo, koks platus yra klausimas, kiek daug jo duomomis. 473 pakeitimai. Tiksliau, labai tiksliai kalbant, yra pateikti. Aš pasiūliau 43 pakeitimus, šešėliniai pranešėjai juos aptarė, vyko trys, e, tiksliau vyks e, trys susitikimai dar šešėlinių pranešėjų, du po dvi valandas, vienas vieną valandą. Dalis darboje buvo atlikta, tų posėdžių metu mes bandome parengti bendrą poziciją, ne visada tai yra lengva, nes mūsų pozicijos e, labai skirtingos tarp įvairių frakcijų, tarp įvairių deputatų. Kiekvienos diskusijos metu labai svarbu yra neužmiršti, koks yra mūsų svarbiausias politinis tikslas tarybos atžvilgių. O būtent svarbu yra, kad šis projektas būtų patvirtintas. Turime jau tokių pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, dėl motinystės atostogų nepavyko sulaukti sėkmės. Tad šiuo atveju yra tikrai labai svarbu siekti plataus užmojų tikslų, tačiau reikia suprasti, kad vaiko priežiūros atostogos yra socialinės politikos dalis. Ir valstybės narės e, jaučiasi labai nepriklausomos šioje srityje. Kągi gali nuveikti Europos parlamentas, taryba ir, ir, ir taryba. O būtent parlamentas gali siūlyti minimumą to, dėl ko diskutuojama. O mes šiuo atveju siūlome ne minimumą, mes siūlome maksimumą ar optimumą, taip sakant. Nežinome, koks bus galutinis projektas to visko, bet mes manome, kad reikia kažkokią bendrą bazę visai ES pasiūlyti mūsų aptariamoje srityje. Taigi, mes turime nepamiršti ir to, kokios taisyklės yra nusistovėjusios E, šioje srityje atskiros ES valstybėse, pažiūrėjau, Lenkijoje yra puikių siūlymų, kurie jau yra gyvendyti ir šios srityje, bet yra, yra tokių šalių, kur už tokio pobūdžio atostogas nemokama. Arba už tas atostogas kitose šalyse mokama, bet kitaip, tuo apmokėjimo struktūra kitokia. Būtent dėl to kartais mums reikia savo užmojį šiek tiek prilaikyti posėdžių metu, kad pavyktų visiems susitarti ir galiausiai, kad pavyktų įdėkti vaiko priežiūros atostogas kaip tokias visiems. turime, sakyčiau, nepamiršti tam tikro racionalumo ir kai kuriais atvejais ir kuklumo teikdami savo pasiūlymus. Mūsų darbas turėtų būti strateginės svarbos, turime to neužmiršti ir remtis dviem svarbiais ramšiais. Pirmiausia, lygybė tarp vyrų ir moterų, vienas tas ramstis, mes norime, kad geresnės galimybės būtų sudarytos geriau įgyvendinti lygybės principą tarp vyrų ir moterų. Dėl to mes ir kalbame apie tai, kad vaiko priežiūros atostogos negali būti perduodamos mamos tėvui arba tėvo mamai. Ir tai yra labai svarbus aspektas. Tai taip pat turėtų būti mokamos atostogos, nes e, jeigu nebus tų atostogų apmokamų, tai ir toliau vaiko priežiūros atostogas jums tik mamos. Reikėtų taip pat, kad vyrai labiau įsitrauktų į savo įsipareigojimų įgyvendinimą, kad jie dažniau ir labiau prižiūrėtų savo vaikus. Tai yra irgi labai svarbus elementas. Moteris dažnai taip pat yra dirbančios, siekia karjeros ir dar daug laiko skiria namams šeimai už tai yra nemokama. O jeigu tėvai jums vaiko priežiūros atostogos, mamos galės daugiau dirbti ir uždirbti. Tai štai, nors ne dėl visko sutariama, reikia pasakyti, kad bendrai paėmus diskusija buvo konstruktyvi. Tikiuosi, kad mums pavyks galiausiai susitarti dėl teksto, dėl kurio visi sutarsime. Gegužės 22 FAM komiteto posėdžio metu balsuosime e, dėl šio teksto, gegužės 28. Tai ačiū sekretoriatui, padėjusiam renkti šį pranešimą. Ačiū. Negnešna Kazlovs Karajevič, dabar teiksiu žodį šešėliniam pranešėjam, kadangi aš esu nuo SND grupės šešėlinė pranešėja, tai irgi išsakysiu mūsų SND e, politinės e, e, grupės poziciją. Iš tikrųjų, pirmą mūsų politinė grupė, mūsų SND grupė, vienu svarbiausių pakeitimų laiko tai, kad būtinai mes turime rasti bendrą kompromisą dėl apmokėjimo už visų siūlomų atostogų už visas siūlomas atostogas, viso, nes tai yra labai svarbu. Jeigu tėvai tų atostogų neims, jeigu jos bus nepakankamai apmokamos, tai mes iš tikrųjų situacijos tiesiog nepakeisim. Todėl mūsų SND e, grupė e, siūlo įvesti procentinį tarifą, kuris galėtų būti nemažesnis kaip 85 procentai darbuotojų atlyginimo. E, sutinku, kad tai yra nemažai, tačiau mes turime suvokti, kokio tikslo siekiame šią direktyvą ir šios direktyvos projektų. E, tiesiog tikslas yra tas, kad na, dalintųsi tėčiai ir mamos, vyrai ir moteris šeimos pareigom ir dar priedo mes turime įvertinti situaciją mūsų pakankamai senstančioje Europoje dėl demografinės situacijos. Bet manau, e, iš šešėlinių e, susitikimų, kaip sakė gerbiamą pranešėją, mes jų ne vieną turėjom, kad ko gero mums pavyks rasti bendrą sutarimą dėl apmokėjimo dydžio už atos, įvairias atostogų ryšys. Antra, nemažai pakeitimų mūsų grupė teikia dėl e, vaiko priežiūros atostogų. Pirma, mes norim iš tikrųjų išlaikyti 12 metų vaiko amžiaus ribą, iki kada galima paimti vaiko priežiūros atostogas. Taip pat e, mūsų e, frakcija laikosi pozicijos, kad darbdaviai turi informuoti darbuotojus raštu, jei nesutinka suteikti vaiko priežiūros atostogų. Ir taip pat mes prašom, kad tik vieną kartą darbdavys galėtų nukelti vaiko priežiūros atostogų suteikimą, kai jų prašo e, darbuotojas. Ypač mes sakom, kad reikia įvertinti tai, kad darbuotojas turės iš anksto įspėti apie e, planuojamas atostogas, todėl darbdavys tikrai turės laiko pasiruošti ir e, perorganizuoti darbą darbą. E, mūsų SND e, frakcija tikrai sutinka, kad turime būti jautresni mikro įmonių poreikiam. Tačiau, nes tos įmonės tikrai kartais turi vieną ar du ar tris darbuotojus, bet iš tikrųjų nu, negalėtumėm sutikti, kad kažkokios specialios sąlygos būtų numatytos mažom ir vidutiniam įmonėm, e, nes tose įmonėse e, dirba ir 20, e, vidutiniškai ar 25 darbuotojai, ar, ar vidutinėse 250 darbuotojų. Ar jūs tikrai manot, kad tokio dydžio įmonės negali išleisti vieno ar kito darbuotojo mėnesiui ar dviem vaiko priežiūros atostogų? atostogų. Iš tikrųjų, turbūt tai neturėtų būti e, problema. E, e, taip pat dar noriu atkreipti dėmesį dėl išdirbto laikotarpio prieš įgyjant teisę į vaiko priežiūros atostogas. Mes laikomės nuomonės, kad vienerių metų reikalingas darbo laikotarpis, ko gero, yra per ilgas, ypač šiuo metu, kada na, žmonės keičia darbus, kada dirba E, įvairaus pobūdžio darbus ir, ir dar atkreipti reikia dėmesį, kad iš tikrųjų dažnai na, vaikų susilaukia jaunesni žmonės, tai galbūt tas reikalavimas turėti vienerių metų e, darbo laikotarpį ne visada gali būti įgyvendin, įgyvendinamas dėl minimalaus laikotarpio. Na ir aišku, e, mes pritarėm ir palaikom neperkeliamumo principą, kad, kad, kad na, keturi mėnesiai tėčiam, keturi mėnesiai mamom, tai tikrai turi išlikti šitas reikalavimas. Na ir aš E, e, tikiuosi, kad mums pavyks čia Europos parlamente e, ras bendrą sutarimą, nes jau kitą savaitę, ne kitą savaitę, bet 28 dieną turėtumėm balsuoti mūsų komiteto posėdėje. Tai, tai tikrai Europos parlamento pozicija ir mūsų komiteto pozicija turi būti ambicinga dėryboms su valstybėm narėm. Ačiū ir dabar suteiksiu žodį kitiems šešėliniam pranešėjam e, ir e, ponė Betrič Besera e, Basterecha. Prašau. Gracias, <clears throat> presidenta. Yo no... Ačiū pirmininkė. Nekartosiu argumentų, kuriuos jau išsakė kiti kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poninkos Loskai, dėl to, kad manau, kad ji jį iš tikrųjų stengiasi dėti visas pastangas, kad pasiektų bendrą sutarimą ir sustebintų visus darbus. Ir iš tikrųjų verta tai pripažinti. Tai yra nuomonė, kuri yra nuosekli ir kuri yra gerai subalansuota ir tinkamai paskirstita atsakomybė tarp tėvų e, bendras konsensusas parengtas, jis tikrai protingas ir e, e, atsižvelgiant taip pat į tai, ką minėjo pirmininkė, taipogi ir įmokėjimą už tėvystės, motinystės atostogas ir už priežiūrą. Bet to būtina nustatyti objektyvius kriterijus. Tai reiškia, kad nebūtų didelių skirtumų tarp šalių. E, taigi, sakykime, jeigu nustatytume procentą, 85 procentus e, e, ir kad kiekvienos šalies ekonominė situacija tas nustatytas tarifas atitiktų. Nes sakykime, jeigu lygos atveju atostogos įmamos, tai kiekviena šalies situacija skiriasi. Norėčiau priminti, kad yra dar vienas svarbus dalykas dėrybose, kurios yra labai sudėtingos. Koks yra šios direktyvos tikslas? gyvenimo ir darbo pusiausvyrą. Visų pirma, reikia pašalinti kliūtis, kad moteris galėtų įsilieti į darbo rinką ir e, būtų užtikrinama tikra lygybė. Taigi reikia pagalvoti, kaip suderinti profesinį gyvenimą ir šeimininį gyvenimą. Tačiau e, galutinis direktyvos tikslas yra pašalinti kliūtis moteriams įsilieti į darbo rinką. Ir liberalai norėjo užtikrinti, kad pilnai suvoktume, jog negalėtume, neturime kalbėti apie kažkokias papildomas atostogas, tėvystės, motėvystės atostogas, jeigu mes neaptartume motinystės atostogų direktyvos, e, nes ji buvo teikiama, atsimama ir vėl teikiama nes ją būtina aptarti šiame kontekste, nors šiame tekste, šiame dokumente siekiama nustatyti tėvystės ir motinystės atostogų sąlygas. E, būtina užtikrinti, kad visi ele elementai, kurie prisideda prie moterų įsileimo į darbo rinką, turėtų atsirasti motinystės atostogų direktyvoje. Dabar motinystės atostogų direktyva veikia nuo 92 metų ir tai visiškai netitinka dabartinių mūsų realijų ir dabartinių mūsų tikslų. Taigi remiu iniciatyvą ir manau, kad reiktų daryti nuorodą į tą struktūrą, koncepcinę struktūrą, kurią sudaro ir motinystės atostogos. Ir taip pat norėjau priminti, kad tai yra ambicinga nuomonė, plataus užmojo nuomonė, tačiau ji yra realistiška ir suderinę ambicijas ir realizmą mes tikrai galėsime pasiekti kažką, kas turės pridėtinę vertę. Tai tiek, ačiū. Uh, uh, like floor, uh, to... Dėkoju. Norėčiau suteikti žodį ponui Krisogonos. Jis pavaduoja GUE. E, šešėlinė pranešė ponia Kūnima. Prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Kalbėsiu graikiškai. Ponios Kunevos vardu, kuri kūruoja šį klausimą GUE frakcijoje, norėčiau pasakyti šį beitą. Na, taip jau išėjau, kad ponia Kuneva sirguliuoja ir negalėjo dalyvauti posėdėje, o šiandien aptarėme pakeitimus susijusių su vienu iš svarbiausių mūsų kadencijos dokumentų teksto. Mm, tai yra direktyva susijusi su tėvų ir prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Esu buvęs Teisės reikalų komitete šešėlinių pranešėjų šiuo klausimu. Ši direktyva vėluoja. E, Europos komisija buvo įsipareigojusi savo kadencijos pradžioje ją patvirtinti ir pateikti naują siūlymą, kuris pakeistų direktyvą susijusią su motinystės reikalais, su motinystės atostogomis. Šiai direktyvai 26 metai. Taryba nerodė didelio entuzijazmo, kad atsirastų tas tekstas 2000 metais nepavyko susitarti ir dėl to dokumento neatsirado. Refit e, pagal refit taisyklės komisija atsėmė šį tekstą ir pateikė naują siūlymą. Situacija panaši kaip tada, prieš daug metų. Parlamentas mm, siūlo poziciją, nuomonę, nors yra teisės, šio, šiame teisės procese taip pat dalyvaujantis teisės akto prieimime. Taigi Europos parlamentas turi priimti tvirtą poziciją ir nesilaikyti tarybos siūlymų šiuo atveju. Būtina ieškoti sutarimo su taryba, tačiau tuo pat metu nepamiršti tos patirties, kurią turėjome tvirtinami direktyvą dėl motinystės atostogų. Šiuo atveju mes kalbame apie darbuotojus, vyrus ir moteris. Turime nepamiršti ir kitos didelės grupės asmenų, kurie nedirba, taip sakant, nėra samdomi darbuotojai, bet kurie e, nėra samdomi darbuotojai, bet dirba kitaip, pagal kitokias formulės. Ką siūlo ponia Kūneva? E, pirmiausia, turiu omenyje 221 jos pakeitimą. Reikėtų neutraliau formuluoti nuostatas, nepamirštant ES teisingumo teismo sprendimo. Loret Blumai ir Gent bylose. Ten buvo pateiktos apibrieštis dėl to, kas yra, pavyzdžiui, samdomas darbuotojas ar kas yra darbuotojas apskritai. Dabar dėl vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų. Jeigu mes kalbame apie e, lygos atostogų apmokėjimą, turime nepamiršti ir kitų sričių. Dabar ES ir toliau niurgdosi krizės kontekste. Tad siūlyti atrodo tokį, kaip mūsų teisės aktą atrodo savotiškai įžulu. Yra siūloma, kad būtų apmokamos atostogos tėvams, kurie prižiūri savo vaikus. Kaip apmokamos atostogos žmonėms, kurie serga, kurie turi lygos atostogas. Tai tai gali pasirodyti šokiruojantis dalykas. Trečia. Lankstumas. Direktyvos siūlyme atsižvelgiama į lankstų darbą, į lankščias darbo formas nes šioje direktyvoje to lankstaus darbo formos yra matomos kaip vienintelė galimybė įnešti šiek tiek daugiau pusiausviros tarp, į, į tą profesinį ir, ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ne visais atvejais įmanomas toks lankstumas. Ir čia turėtume, manau, prie to aspekto padirbėti papildomai ir leisti labiau pasireikšti profesinėms sąjungoms, kad šios dėrėtųsi dėl tos didesnės pusiausvyros. Taip pat reikėtų peržiūrėti pasirinktą formuluotę. Čia neturėtume kalbėti apie lankstumą, bet turėtume galbūt kalbėti apie adaptuotą darbą, apie adaptuotas darbo galimybės. Pone Kūneva mano būtent šitaip. Na ir paskutinis dalykas, kurį mini ponia Kūneva, teikia savo siūlymus. turėčiau paminėti e, atostogas, kurios yra skiriamos e, asmenims prižiūrintiems savo artimuosius. E, pirmą kartą prižiūrinčių asmenų savoka atsiranda ES teisės aktuose. Tad reikėtų, kad ši apibrieštis būtų labai konkretiai ir aiški. Tai yra priežiūra Neformali priežiūra teikiama, pavyzdžiui, giminaičiams. Tad reikėtų, kad būtų padarytas aiškus skirtumas tarp tų, kurie teikia tokią neformalią priežiūrą, neprofesionalią priežiūrą, nuo tų, kurie teikia profesionales šio tipo priežiūros paslaugas. Yra visa eilė reikalavimų. Ir iššūkių ES e, darbo sferoje. Tad reikia dirbti taip, kad būtų e, sėkmingiau derinamas asmeninis ir profesinis gyvenimas. Tuo būdu padėsime europiečiams. Jie nori matyti, kad Europa jiems čia padeda. Ačiū. Danke, dass ich auch noch kurz was sagen darf. Ich bin keine Schattenberichterstatterin, aber mir ist es wichtig. Ačiū. Aš nesu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu, bet vis dėlto norėčiau pasisakyti. Galbūt man nepavyks jūsų įtikinti, bet e, vis dėlto norėčiau pabrėžti štai ką. Norėčiau atkreipti dėmesį į galimybę perkelti atostogų laiką, perkeliamumą jų. Iš esmės kalba eina apie štai ką. Darbdaviai gali būti, kad e, pageidaus, kad moteris imtų tėvystės, tiksliau vaiko priežiūros atostogas, negu kad vyrai. Mes e, puikiai matėme, kas e, vyko numačius vaiko priežiūros perkelimo, atostogų perkelimo galimybę kai kuriuose šalise. Dažniausiai moteris tokias atostogas ima. Na, aš galbūt čia daugumos ir neatstovauju požiūrio, galbūt mažuma taip galvoja kaip aš, bet vis dėlto jeigu jau norime uh, eiti toliau negu kad socialinė politika, jeigu norime ambicingesnių tikslų, jeigu norime tikrai naudingų nuostatų moterims, tai tada turime panaikinti tą galimybę perkelti vaiko priežiūros atostogas iš vienos mens į kitą, tai yra iš tėvo į motinos, iš tėvo į motinos atostogas ar atvirkščiai. Jeigu jau kalbame apie vyrų ir moterų lygybę, tai turi būti moteriai čia tokios pačios galimybės numatytos kaip vyrui. Dabar žodis Europos komisijos atstovams. Dėkoju pirmininkė, labas rytas visiems. Mes dėkojame už rengiamas diskusijas šiandieninės, dėkojame taip pat ir už pastangas, už darbą įdėtą parlamentarams. Vieną dalyką tik tai norėčiau pabrėžti, nes pakeitimų labai įdomių yra pateikta. Šis e, pasiūlymas e, gali parodyti ES piliečiams, kasgi gali būti ES socialinėje srityje, ko jį gali įnešti. Na, o pusiausvyrą tarp e, profesinio ir šeiminio gyvenimo visur matoma. Štai pavyzdžiui, jeigu bandėte išskristi iš e, Briuselio oro uosto, matėte, kas streikas vyksta, tai ten irgi galėjote pamatyti, e, kaip vyksta derinimas tarp e, šeimos ir profesinio gyvenimo. Taigi mes labai e, dėkingi pranešėjai už tai, kad buvo bandoma išlaikyti kaip įmanomas didesnis ambicijų lygius mūsų pasiūlyme. E, Be jokios abejonės ambicijų lygis e, diskutuojant su taryba labai svarbus. Norėčiau paprašyti tik tai jūsų išlaikyti tą patį ambicijų lygį kartu e, laikantis e, realistinio požiūrio ir bandant išvengti to, ką sakė šešėliniai pranešėjai reikėtų bandyti išvengti to, kas e, jau nutiko su motinystės atostogomis. Taigi ambicijos turi būti išlaikytos, bet kartu ir realistiškos. Na, o dar galiu tik patikinti visus čia esančius, kad mes komisijoje esame pasirengę atsakyti į visus įmanomus klausimus, išklaidyti abejonės bei dirbti dėl geriausių formuluočių. Ačiū, dėkoju. Dabar žodis poniai Kozlovskai Rajevič, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Aš pradėsiu galbūt nuo paskutinių pasisakymų, nuo ponios Olš. Galbūt neaiškiai aš pasisakiau, bet dabar dėl to neperkeliamumo atostogų. Komisija teikė tokią, tokį pasiūlymą, tai yra buvo teikiamas individualių atostogų tėvui ir motinai pasiūlymas. Bet dabar man susidaro įspūdis, kad dauguma e, parlamentarų pasisako už tai, kad nebūtų to perkeliamumo, kad atostogos būtų individualiai skiriamos, nes tokiu atveju, jeigu taip nebus, tikrai daugumą atostogų ims moteris. Šiandien Lenkijoje tokios atostogas įmanoma perkelti ir puikiai matome, kas tas atostogas ima - moteris. Na, o parlamentarai, kurie pageidauja daugiau lankstumo, sako, kad moteriai reikia numatyti galimybę pasirinkti, Taip, šie argumentai yra aktualūs, realūs, tačiau to pasakoje moterys, ko gero, dažniau jums atostogas. Na ir darbdaviai gali tiesiog dėl to suprasti, kad moteris yra rizikingesnės, taip sakant, darbuotojas. Būtent šis pasiūlymo momentas yra svarbiausias. Mes norėtume, kad atostogos būtų individualiai skiriamos individualios, o ne perkeliamos Iki šiol bent jau šešėlinių pranešėjų susitikimų metu man susidarė įspūdis, kad dauguma mūsų už tokį pasiūlymą, tai yra už neperkeliamumą. Keturi mėnesiai būtų skiriami individualiai moteriai ir keturi mėnesiai individualiai tėvui, neperkeliant tarp šių dviejų asmenų atostogų vienas kitam. Na ir dar kitas dalykas, kurį norėčiau patikslinti, kad visiems būtų aiškus, tai būtų klausimas, kurį minėjo pirmininkė. Tai yra tas e, išdirbtas e, laiko tarpas, kuris reikalingas tam, kad būtų gaunamos atostogos. Aš kiek supratau, buvo kalbama apie vienerių metų pasiūlymą, minimalų laikotarpį tokį. Tačiau ne, aš savo pasiūlyme esu numačiusi maksimalų vienų metų laikotarpį. Valstybė narė gali numatyti tokias sąlygas, tačiau negali tas laikotarpis būti ilgesnis negu kad vieneri metai. Na ir dar šiame pasiūlyme taip pat mes sakome, kad nepriklausomai nuo to, koks yra priimamas sprendimas valstybėje narėje, negali būti standartai mažesni. Jeigu, pavyzdžiui, kažkur tai valstybėje narėje būtų numatytas dviejų savaičių laikotarpis, tai mes tuo pasiūlymu negalime numatyti menkesnių, tokių, žemesnių standartų. Tiesiog mes maksimal, čia maksimalų laikotarpį tik tai galime numatyti. Maksimalų vienerių metų laikotarpį. Tai yra ne minimalus, o maksimalus laikotarpis. Maksimalus. Valstybė narė gali tiesiog nieko nenumatyti, gali numatyti ir vieną dieną, dvi dienas, bet metai turėtų būti maksimalus laikotarpis. Na ir dabar kitos pastabos, norėčiau uh, padėkoti visiems už tai, kas buvo išsakyta. Čia visiškai taip pat pritarčiau ir pirmininkiai dėl to, kad atostogos turi būti apmokamos ir tas apmokėjimas negali būti pernelyg menkas. Bet čia galbūt išsiskirs mūsų požiūriai, nes mes e EPP 70 procentų pasiūlėme. Uh, Dar dešiniau esančios partijos 60 procentų siūlė, jūs siūlote 85 procentus, bet tikiuosi, kad pavyks pasiekti kažkokį tarpinį e, kompromisą. Jau apie tai su šešėliniais pranešėjais diskutavome ir aš esu tikra, kad pavyks jo pasiekti to kompromiso. Na, aš labiau už 70 procentų pasakyčiau negu 85, nes tai yra realistiškesnis pasiūlymas. Pasakysiu tik tai tai, kad bent jau iki šiol mes visi bendrai sutarėme dėl to, kad reikia komisijos pirminį pasiūlymą pakeisti. Komisija iš pradžių buvo pasiūlysi e, remtis e, at, lygos e, biuletenio, taip sakant, lygos išmokų atsparos taškų. Bet ne, mes turėtume kalbėti apie atlyginimą. Pagal atlyginimą turi būti išmokos apskaičiuojamos. Būtent į tai reikia atsižvelgti, būtent toip apmokėjimas bus e, teisingesnis, nes dabar lygos išmokos valstybėse narėse labai skirtingai yra e, nustatomos valstybėse narėse, kai kur 100, kai kur 80, kai kur net 40 procentų tik tai yra lygos išmokos. Todėl aš siūlyčiau remtis atlyginimu kaip atskaitos tašku apskaičiuojant e, atly, išmokos dydį. Na ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti konsensusą ir šiuo, šiuo klausimu ir kad pavyks paveikti konsensusą ir mūsų komitete. Na ir dar dėrėtų aptarti darbdavio reakcijos klausimą, ar raštu, ar žodžiu jis dabar tai padarytų. Labai svarbu yra, kad būtų aiškumas didelis. ko gero visiems aišku dėl to, kad raštu turi būti atsisakymas e, parengtas, kiek kartų jis gali atsisakyti, čia vėlgi dar turime tai e, aptarti, nes labai tai svarbu ne tik tai darbdav, darbuotojams, bet ir darbdaviams, ypatingai mažai darbuotojų turintiems darbdaviams. Uh, Ir tiems darbdaviams, kurie turi tik porą darbuotojų, mes negalime labai griežtų taisyklių numatyti. Jeigu mes norime MVI apsaugoti, tai negalime numatyti tokio minimalaus lygio, kuris būtų joms nepakeliamas. Mes tiesiog čia minimalius standartus turime nustatyti. Be jokios abejonės, kiekviena valstybė narė gali numatyti priemonės, kurios būtų palankesnės arba darbuotojams, arba darbdaviams, priklausomai nuo jų nacionalinio konteksto. Na, bet pritarčiau dėl to, kas buvo pasakyta, turėtume atsižvelgti ir į e, poreikius tų, kurie vadovauja įmonėms, ypatingai mikro įmonėms. Na ir galiausiai dėl GUE pasiūlymo pastaba buvo išsakyta. Aš nesutinku su tuo, kad reikėtų pernelik ambicingo projekto nes ko gero siekiant tobulumo e, bus viskas kaip smatnystės atostogomis. Dėkoju. Dėkoju visiems kalbėtojams. Na, dabar siūlyčiau perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra septintasis punktas 2019 m. biudžetas e, įgaliojimai trilogui. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Malin Bjork pranešėjai. Eh, eh, Dėkoju. Aš labai džiaugiuosi, kad man buvo skirtas šis pranešimas, kad aš galiu atstovauti komitetui, kai svarstomi biudžeto klausimai. Ir žinoma, tai, kas vyksta čia, turės daug įtakos, kalbėsime apie dokumentę finansinę perspektyvą ir džiugu, kad rinksime nuomonėms. Mes e, rengėme bandomai projektą ir e, tikrai neblogai padirbėjome. Dabar žiūrime į biudžeto klausimus. Kaip matote, nuomonė trumpa, nuomonė trumpa ir e, yra keltas svarbiausių dalykų. Visų pirma, lyčių aspektų integravimas ir mes turime būti griežtesni dėl biudžeto su integruotų lyčių aspektu. Tai turės daug įtakos taip pat ir daugiametį finansinį perspektyvai. Antras dalykas tai yra investicijų būtinybė tokie sektoriuose kaip e, socialinis sektorius, švietimas, e, sveikatos apsauga, vaikų priežiūra ir nu, kiti panašus sektoriai. Mes turime užtikrinti pokyčius šiuose sektoriuose. Taipogi ES kaip pasaulinis žaidėjas yra labai svarbus aspektas. Kai kalbama apie vystimosi paramą, turime kalbėti apie moterų įgalinimą, turime susitelkti į galimybės moteriams priimti sprendimus bei į seksualinės bei reproduktinės teises. Prisiminkime amerikiečių taip vadinamą GEC taisyklę ir tai, jog dabar atsirado spraga finansuose, ES turi jie užpildyti. Be to mes ir toliau e, turėtume e, teikti paramą ES lyčių lygybės institutui. Jam reikia išteklių ir mes turime sekti situaciją lyčių lygybės kontekste ES. Aš tikiuosi veiksmingo darbo su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, tikiuosi sulaukti pakeitimų. Aš ir pati teiksiu pakeitimus susijusius su kova su smurtu prieš moteris ir vaikus. Be to e, raginsiu teikti didesnę paramą moterų teisų organizacijoms ES ir pasaulyje, nes matome, kad e, pilietinių aktyvistų organizacijų veiklos erdvė traukiasi, jie yra stumiami iš viešojo gyvenimo. Be to kalbėsiu taip pat apie e, smurtą lyčių pagrindų prieš LGBT asmenis. Apie tai jau buvo užsiminta Stambulo konvencijoje. Tačiau tai turi būti minima dar kartą. Smurtas prieš LGBT asmenys yra svarbus, nes labai dažnai kalbama apie lyčių ribų peržengimą ir mes turime į tai atsižvelgti. Taigi teiksiu tokio pobūdžio pakeitimus ir žinoma lauksiu ir jūsų pakeitimų ir ketinu ir toliau dirbti šiai prasme. Ačiū ponė Bjork, sutiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir SND šešėlinė pranešėja ponė Pinavicerna. Ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti poniai Bjork už jos darbą. Manau, kad darbe labai gerai sudėlioti akcentai ir sutelktas dėmesys į svarbiausius dalykus. Seksualinės ir reprodukcinės teisės yra labai svarbi tema. Reikia įskirti pakankamai dėmesio ir pranešiai puikiai pavyko tai padaryti. Tačiau tai yra tik vienas iš darbo aspektų. Tai yra tik vienas iš darbų, kurį turime nuveikti. Mes turime pabrėžti, kad būtina toliau dirbti šioje srityje. Kalbame apie biudžeto prioritetus, apie tai esame kalbėję ne kartą ir kaip pirmą kartą. Diskutavome šio klausimu, mes susitelkėme į moterų teises, ir kalbėjome, jog būtina užtikrinti moterų ekonominį įgalimą. Nuo to ir prasidėjo visos diskusijos šio klausimu. Taigi mes turime skatinti moterų užimtumą. Tai yra labai svarbu mūsų komiteto darbe. Ir aš ir toliau apie tai kalbėsiu, aš ir toliau tai pabrėšiu. Moterų užimtumas yra labai svarbus, tai suteikia moteriams nepriklausomybę moteris gali būti visiškai nepriklausomos tik tai tuomet, kai turi tam ekonominių priemonių. O ES mes nepakankamai daug pažengėme į priekį šioje srityje. Taip pat manau, kad būtina kalbėti apie imigraciją ir šį aspektą, taipogi apie saugumo aspektą imigracijos kontekste. Tai yra svarbu, nes tai taip pat siejama su lyčių aspektu. Prieglapščio prašytojai būtina užtikrinti jų integravimą, būtina užtikrinti, kad jiems suteikiama pakankamai informacijos. Aš jau apie tai kalbėjau, tačiau dar kartą pakartosiu, jog aš norėčiau pabrėžti būtinybę įsigilinti į DAFNE programą, kuri vyko ankstesnių programavimo laikotarpių. Mes turime ją atgaivinti, nes tai labai svarbus įrankis kovojant su smurtu lyties pagrindu. Tai apima seksualinės teises, priekybo žmonėmis, daugybę aktualių dalykų. Jie visi siejasi Dafne programoje, taigi būtinai atgaivinti. Aš teikdama pakeitimus susitelksiu iš juos aspektus, tačiau norėčiau padėkoti ir pranešėjai. Ačiū poniai Bicerna. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi noriu priminti, jog pakeitimų teikimo data yra gegužės 18 diena vidudienis. Ačiū. 10 val. vyks koordinatorių posėdis. Taigi, turime 3 minučių pertraukėlę.